kolegos. Pradėkime sesiją. Pirmiausia, pranešimas vakar. Pirmininkas pranešė 166, 167 pirmos dalies ir 125 trečios dalies e, straipsnių interpretacijas, kurias pasiūlė Konstitucinių reikalų komitetas. Niekas nepasipriešino E, neprieštaravo šią interpretacijai pagal darbo taisyklės, todėl ši interpretacija laikoma patvirtinta. Dar vienas pranešimas. Prancūzijos institucijos